Apologies, colleagues, for being late. Kolegos, vėluojame. Atsiprašome, ponė Melau. Atsiprašau, kad užtrukau, tai, užtrukau taigi 13 <laughs> punktas darbo tvarkės, komisijos pasisakymas dėl pasiūlymo, dėl tarybos sprendimo, dėl šiandieno kitaikymo, e, šiandieno informacijos sistemos taikymo Kroatijos Respublikai. Ponas Melau yra pranešėjas. Aš labai vėluoju, iškart prašau pranešėją pasisakyti. Atsiprašau dar kartą. Sorry, Gerai, tuomet atsiprašau, bet e, komisija vis tik tai gal pirmą pasisakys. Dėkoju, gerbimas pirmininkės, sveiki, ponios ir ponai. Aš esu Vėlė Klarhot, aš e, Home mm, e, direktorate dirbu e, skirioje, kuris užsima šiandieno informacijos sistemą konkrečiai. Pirmiausiai pristatysiu Jums pasiūlymo kontekstą, o paskui pasakysiu keletą žodžių apie turinį ir poveikį. Pirmiausiai noriu paaiškinti Kai ką, šis pasiūlymas yra susijęs su Šengeno vertinimo procesu, kuris vyksta ir toliau Kroatijos atžvilgiu. Šengeno vertinimo procedūros dėl Kroacijos skirtos tam, kad būtų uh, galima įvertinti pagal ketvirto straipsnio antrą dalį uh, Kroatijos pasirengimą prisijungti, įvertinti, ar ji pasirengusi visas Šengeno kidalis taikyti jau. Po šios vertinimo procedūros e, taryba galės e, priimti sprendimą dėl to, ar visas Šengeno e, dalis galima taikyti Kroatijai. Šengeno vertinimo procesas Kroatijos prasidėjo pernai, po to, kai Kroatija pareiškė, kad yra pasirengusi šiam vertinimui komisijos. 15 e, metais dar tas buvo padaryta. Vertinimas apima keletą sričių, keletą aspektų - vizų kodeksas, išorės sienų valdymas, e, policijos bendradarbiavimas, duomenų apsauga, Šengeno informacijos sistemos veikimas. E, vertinimas e, dėl Schengeno informacijos sistemos kol kas dar nevyksta. Jis galės prasidėti tik tuo met, kai e, pradės veikti sistema pati Kroatijoje. Šengeno informacijos sistema yra informacijos technologijų sistema, operacinė sistema. Tai reiškia, kad operacinės techninės funkcijos bus įvertinos tik tuo met, kai pradės veikti sistema. Šio mm, projekt, pasiūlymo tikslas yra laipsniškai įdėkti šiandieną informacijos sistemą Kroatijoje. E, tai yra paaiškinta aiškinamajame rašte ir Kroatija, e, kaip sakoma, yra įvykdžiusi visas sąlygas, kad taryba galėtų priimti šį sprendimą. Duomenų apsaugos vertinimas baigtas sėkmingai, tas padaryta pernai. Ir Kroatija taip pat yra techninė prasme pasirengusi integruotis į Šengeno informacijos sistemą. Yra e, sistema nacionalinė specialus biuras yra, taip pat yra atlikti e, bandymai. E, taryba e, turi apsispręsti dėl dviejų datų pasiūlyme pačiame pirmame straipsnėje, antroje dalyje E, minima data, kada bus įvesti duomenys, SIS duomenys, kurie sukurti kitose valstybės narėse, kada gali būti pateikti Kroatijai. Ir antroji data, data, nuo kurios Kroatija gali pradėti kurti savo įspėjimus. Ir taryba nustatys tą datą e, pirmo straipsnio, pirmoje ir trečioje pastraipose apie tai kalbama. Taip pat Reikia paaiškinti, kad ko, kadangi taryba kol kas nėra apsisprendusi e, dėl viso Šengeno aki taikymo Kroatijai, tą galima bus padaryti po to, kai Šengeno vertimo procesas bus baigtas. Bet vis tiek dar bus tam tikruo pribojimu dėl SIS duomenų naudojimo Kroatijoje. Ir tai yra susiję su uh, įspėjimu dėl atsisakymo įleisti į šalį uh, Kroatija negalės įrašyti į SIS e, tokių įspėjimų ir e, turės e, laikytis e, e kitų valstybių narių mm, įspėjimų dėl to ir tai yra išdėstę ketvirtos straipsnio pirmojoje dalyje. Dėkoju dabar. E, dar norėtume išklausyti Maltos, o paskui suteikti žodį bus galima pranešėjai. Pone Skušir. So. The... Gerbiami Europos parlamento nariai, kaip komisijos atstovė ką tik paaiškino, valstybės narės kartu su Europos komisija stebi, ar teisingai yra įgyvendinamas Šengeno akis skirtingose srityse. Viena iš tų sričių yra susijusi su domenų apsauga. Ir žiūrime, ar Kroatija tenkina sąlygas, kad galėtų dalyvauti keitimėsi informacija. Ir ar gali papildyti Šengeno informacijos sistemą. Aš e, pristatysiu viską, ką. Priminsiu viską, ką pasakė komisija, bet nestengsiuosi nesikartoti. Europos komisija priėmė vertinimo ataskaitą, kuris sako, kad e, Kroatija e, deramai saugo duomenis ir dabar taryba yra pasirengusi imtis tolesnių žingsnių ir priimti reikalingus sprendimus. Todėl taryba pagal Kroatijos prisijungime prie ES 42 straipsnių ar 4 straipsnių antros dalies e, e, nuostata reikalauja, kad Europos parlamentas išreikštų savo nuomonę kovo mėnesio plenarnėme postyje. Pagrindinė priežastis, kodėl taip sparčiai viskas daroma, yra ta, kad norime netrukdyti vykstančiam Šengeno e, sistemos vertinimui, norime jo nepavėlinti Šengeno vertinimas turėtų įvykti 2017 m. birželio mėnesį. Jeigu mes dėlstume, trukdytume prisijungimą prie Šengeno procesui. E, vidaus, bū, vidaus sienų kontrolė turėtų būti panaikinta kuo greičiau. Ypač, e, kai kalbame apie Kroatijos techninį pasirengimą prisijungti prie Šengeno informavimo sistemos. E, biuras ir nusprendęs, kaip elgsis. 2016 m. vasarą buvo nustatytas. Prielopšė biuras nusprendė, ko, kaip turės jis veikti. E, Kroatija, e, matys, Kroatija e, pradės intensyviau bendradarbiauti su policija ir teisės saugos institucijomis iš kitų ES valstybių narių. Ir be to, e, Europos arešto orderio pagrindų sprendimas turės būti gyvenintas, tačiau Kroatija vis dar negali naudotis įspėjimų keitimosi sistema vadovaudamas Europos arešto orderiu dėl labai aiškių tikslų. E, kai kalbame apie asmenų e, pasidavimą ir jų išsiuntimą, kol kas, e, e, kol jie dar nėra prisijungę prie Schengeno informavimo sistemos, jiems yra taikomas kitoks mechanizmas. Po dviejų, trijų mėnesių Europo, Kroatija turės pateikti duomenys ir taip e, galėsime užtikrinti gerą sistemos funkcionavimą. Tai bus daroma prieš galutinį šiandien informavimo sistemos vertinimą. Todėl taryba labai e, norėtų jūsų nuomonę išgirsti kuo greičiau, greičiausiai iki šio mėnesio pabaigos. Labai ačiū. Ačiū uždėmesi. Ačiū iš to, ką jūs pasakėte. Parlamentas gali arba priimti, arba atmesti šį tekstą. Dėl tos priežasties per kitą libę posėdį mes turėsime e, priimti sprendimą. E, pakeitimus galima pateikti iki rytojaus. Kovo 27 bus Libė komitete balsuojama. E, balandžio mėnesio pirmoje plenarinėje sesijoje bus balsuojama plenarinėme parlamento posėdėje. Ir dabar suteikę šią informaciją, aš paprašysiu pono Nuno Melu e, pristatyti mūsų dokumentą. Ačiū, Ačiū aš kalbėsiu portugališkai, jeigu neprieštarausite. Šengeno informacinė sistema buvo sukurta, kad būtų padidintas Šengeno valstybių vidaus saugumas ir pagerinta išorės sienų apsauga ir kad būtų keičiamasi plataus masto duomenimis siekiant apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienas. Taryba gali priimti sprendimą dėl to, ar Kroatijoje tos nuostatos pradės galioti vadovaujantis SIS sistema, kai bus e, įdėktos teisinės ir techninės priemonės. Kalbant apie teisės aktus, reikėtų pasakyti, kad vertinimas buvo palankus. Kroatija įvykdė visus reikalingus kriterijus ir taip pat numatė asmens duomenų apsaugos nuostatas dėl plataus masto informacinių duomenų tvarkymo. Pirmiausia, reikia pasakyti, Kroatija E, įdėgė ir techninės sistemas. Kroatija gali prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos tik tuomet, kai ji veiks visa be išimčių. Todėl mes pritarėme, kad tarp atskirų institucijų būtų keičiamas informacija, o tai padės sustiprinti ES išorės sienų apsaugą. Ir tai yra viena iš mūsų politinės frakcijos veiklos prioritetinių sričių. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Melau. Ar norėtų kas nors kalbėti? Ar kiti parlamento nariai norėtų kalbėti? Aš labai atsiprašau, kad aš pavėlavau 11 minučių ir ponės Zipel. Taip, aš norėčiau. Aš nenorėjau kalbėti, tačiau norėjau gauti informacijos, bet dabar vis dėlto pasinaudosiu progą ir pasakysiu politinę deklaraciją. Aš manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad ir kitos valstybės gyvendintų techninius reikalavimus, kadangi ne visos Schengeno informacinės sistemos valstybės tos techninius standartus yra pasiekusios. Nenorėtume, kad būtų taikomi dviejopi standartai. Jeigu Kroatija tos standartus uh, pasieks ir gyvenins, tai turėtų būti lygia vertė Šengeno valstybių narė. Kai komisija sako, kad domenų apsaugos srityje viskas tvarkoj, tačiau tai sukėlė man šiokią tokią šypsiną. Tiesiog e, nežinau, ar mes, e, mūsų visos valstybės narės, užtikrina tą patų duomenų apsaugos lygmenį, ypač kai komisija kalba apie trečiasią šalis. Tiesiog labai atsargiai vertinu šitą klausimą, tačiau vis dėlto, jeigu visi kriterijai bus įgyveninti, tikrai reikia žengti žingsnį į priekį ir priimti Kroatiją į Šengeno informacinę sistemą. Dėkuoju. Kolega Melau, ar norėtumėt ką komentuoti? Ne? Tiesiog dar kartą norėčiau priminti, kad balsavimas vyks kovo 22. -ąją laikydamasi darbo tvarkos taisyklių, mes turėtume balsuoti tik tai tuo atveju už, jeigu pranešėjas sutiks su pakeitimais. Ir šitas pakeitimas, kuris yra pateiktas, turi būti pateiktas Vordo formatu. Norėjau tiesiog atkreipti dėmesį į tai kolegai Melau norėčiau padėkoti už tai, kad jisai e, sutiko su pakeista šio klausimo nagrinėjimo data. Mums tai reikėjo padaryti šiandien, kadangi laikas spaudžia ir ponė. Pone Zipil, norėčiau padėkoti už tai, kad jie yra visada ir labai atidi, įdėmiai klausosi, dėkoju, kad atvykote. Aš manyčiau, kad galėtume teikti, jog aptarėme šį darbo atvarkę klausimą. Dėkoju visiems. Iš tikrųjų, tai buvo neįprastas pusės valandos trukmės posėdis Lybio komitete. Dėkoju ir geros popietės.